Well, thank you very much. It's my pleasure to welcome. Uh, Labą dieną. Norėčiau pasveikinti mūsų komitete pona Ivrozie, Šveicarijos užsienio reikalų valstybės sekretorių. Jisai šiandien pakalbės šiek tiek plačiau negu apie ES ir Šveicarijos dvišalių santykius. Ta tema buvo paliesta vakar. Jisai pakalbės apie tas rytis, kurios yra įdomios ir Šveicarijai, ir Europos Sąjungai, ir kaip mes galėtume bendradarbiauti šiuose srityse. Taigi pristatymas ir dabar suteiksiu žodį užsienio reikalų valstybės sekretoriui. Dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už tą privilegiją atvykti į Jūsų komitetą ir pristatyti pagrindinės mūsų užsienio politikos kryptis. Turbūt žinote, kad Šveicarijos santykiai tiek su ES, su atskiromis valstybėmis yra labai svarbus mūsų užsienio politikos valstybės prioritetai yra rašyti konstitucija, tai solidarumas, kova su skurdu, demokratija ir taikus sambuvis bei gamtos išteklių saugojimas. Žinote, kad Šveicarija neturi daug gamtos išteklių ir dėl to mm, tuos išteklius įsigijame iš užsienio valstybių, dėl to pasisakome už laisvą prekybą ir Žinote, kad kalbant apie tarpusavio mainus, mes norime, kad ta priekyba, tie mainai būtų naudingi abiem pusėm ir dėl to mes pakankamai nemažai lėšų skiriame teikdami pagalbą teikiame pagalbą besivystančiom valstybėm, vystimosi pagalba. Puikus to pavyzdys yra Malis. Jau dešimt metų Šveicarija padeda šiai valstybei tiek tiekdama humanitarinę pagalbą, tiek tiekdama vystimosi pagalbą ir e, paremdama e, šalies šiaurėje e, vyriausybę ir Šveicariją, Maliją taip pat užsima tarpininkavimu, e, padėdama vakarų Afrikos valstybėms sudaryti Madagudų susitarimą. 2015 metų jungtinių tautų darbo tvarkė, e, kuri apima ir vandens išteklių. E, Klausima mum yra labai svarbi. Šveicarija vandens valdymo politikoje nori, kad būtų mechanizmai e, valdyti vandens išteklius su pasienio valstybėmis pateiksiu du pavyzdžius. Ferganos lėnis, e, šiame projekte mes dalyvaujame ir Lorons lėnis tarp Sirijos ir Jordano. E, tose projektuose mes irgi dalyvaujame. Water Footprint programa vykdoma Vietname. Šveicarija ten irgi dalyvauja ir ten uh, kavos augintojai pagal šį projektą skatinami mažinti savo vandens sunaudojimą maždaug 70 procentų. Taigi Šveicarija dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Mes Šveicarija aktyviai e, dalyvauja įvairiuose tarptautinėse e, projektuose. ypač tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo srityje e, siekiamasi, kad būtų, siekiama, kad būtų užtikrintas kuo didesnis humanitarinės teisės laikymasis, tai yra taip vadinamos compliance, atitikties sistemos ir nacionalinės ataskaitos. Norima, kad uh, įvairios karinės e, struktūros laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės normų. Mirties klausimas ir žmogaus teisų klausimai irgi svarbi mūsų veiklos rytis. Kalbėjau apie taikų sambuvi Mes pasisakome už tokius konfliktų sprendimo mechanizmus, kurie atitinka e, Šveicarijos istoriją. Šveicarijoje buvo daug pilietinių karų, tai leido mums suformuluoti tuos taikaus sambuvio principus, kuriuos mes siekiame gyvendinti ir tarptautiniu mastu per pastaruosius metus mes e, vykdėme tarpininkavimą įvairiose pasaulio regionuose, tarp Rusijos, Gruzijos ir e, kitų, kitose regionuose. Po konfliktinė fazė yra e, taip pat labai svarbi, siekiant, kad nepasikartotų konfliktai, kad būtų mm, užtikrintos aukų teisės Šveicarija turi nemažai taikos ekspertų, kurie dalyvauja ir ES vykdomose e, projektuose, Frontex, Eulex ir kitose. Pateiksiu dar keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, arabų pavasaris, Šveicarija iškart ėmėsi e, struktūrinių mecha, mechanizmų kūrimo, kad būtų galima prisidėti prie arabų pavasario, e, stiprinant saugumo sistemas tiek piliečiams, tiek valstybės mastu, e, teikdama paramą teismams ir siekdama e, žmogaus teisių užtikrinimo, pavyzdžiui, Tuniso radijas. Thank you tapo visos tautos radija, o ne tik valdančiojo klano radija. Iškart Šveicarija užblokavo maždaug milijardą e, lėšų, tai yra Tuniso, Libijos, Sirijos lėšos, bet neužtenka tik tas lėšas užblokuoti. Svarbiausia, yra numatyti procedūras ir po to siekti, kad tos blokuotos lėšos būtų panaudotos tų šalių gyventojų labui. Ir galiausia atėjus laikui galėtų būti gražintos. Šveicarijos politika Sirijoje remiasi trim pagrindiniais dalykais. Pirmiausia, humanitarinės teisės principais. 70 milijonų eurų esame kol kas skiria Sirijai. E, taip pat siekiant išsiaiškinti cheminio ginklo naudojimą, humanitarinė pagalba yra ne tik humanitarinė pagalba tikrąją, to žodžio prasme, bet ir nevyriausybinio organizacijų mokymas E, parama e, žmogaus e, teisėms, parama taip pat ir siekiant užtikrinti moterų teisės. Arabų lygoje žinote, kad rytoj prasidės Arabų lygos konferencija ir mes norime padėti Sirijos opozicijai renktis dėryboms. Tokį pasiūlymą pateikėme ne tik opozicijai, bet ir Sirijos dabartiniai vyriausybei, bet ji mūsų pasiūlymą atmetė. Mūsų aišku siekis, kad dėrybos duotų kuo geresnių rezultatų. Tartautinio baudžiamojo, teisės sprendimai, baudžiamojo teismo sprendimai dėl žmogaus teisų pažeidimų Sirijoje. Tikimės, kad į mūsų siūlytas e, priemonė bus atsižvelgta Šveicarija, kalbant apie rytų partnerystės e, valstybės savo santykiuose su Rusijose nori, kad tos valstybės priartėtų prie Europos e, vertybių. E, akcentuojame žmogaus teisės, spaudos laisvės, spaudos laisvę. Kalbant apie konfliktus Europoje, kalbant, turint galvoje e, Balkanų valstybės, e, tai Šveicarija remia jų siekti, jų sieki tapti narėmis kandidatėmis, o Kaukazo valstybėse Padniestryje situacija yra daug sudėtingesnė. Kalbant apie dvišalius Šveicarijos ir ES santykius. Vakar girdėjote tai, ką apie tai kalbėjo ponas Ausulivan. Mes esame sąjungos mm, ketvirtoji prekybinė partnerė, antroji pagal dydį investuotoja. Mm, prekyba tarp ES ir Šveicarijos viršyje priekybą tarp JAV ir Kanados ar JAV ir Meksikos. Šveicarijoje gyvena milijonas ES piliečių, pusė milijono Šveicarijos piliečių gyvena ES. Taigi matome, kad esame labai glaudžiai susiję. Šveicarijos Europos integracijos procesas vyksta, Mes maždaug prieš 20 metų bendravome dėl Europos ekonominės zonos ir dabar taikomas sektorinis požiūris. E, tai yra siekiama suartėti e, bendro intereso sritise. Čia regis mes e, gali pasigirsti tokių nuomonių, kad Šveicarija išsirenka tai, kas jai naudingiausia. Bet noriu pasakyti, kad taip nėra. Šveicarija kartu su Europos Sąjunga glaudžiai bendradarbiaudamos išsirenka tas rytis, kuriuose bendradarbiavimas e, bus glaudžiausias. Ar tai būtų muitinių bendradarbiavimas, ar laisvo judėjimo aspektas. Kalbant apie Šveicarijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą, visi mūsų mechanizmai, mūsų visa sistema siekia užtikrinti glaudų sambuvi, glaudaus sambuvio ir taikaus, taikaus sambuvio e, principą. Šveicarija savo užsienio politikos, jei tai būtų galima sakyti, principų suformavo 1515 metais. Ir mes institucinė prasme labai atsargiai žiūrime į susisaistimą su užsienio valstybių institucijomis. Ir dėl to mums dar reikia nemažai laiko tam institucijų integraciniam procesui. Kalbant apie mūsų nacionalinį pagrindą, mūsų valstybė paremta politinių mechanizmų. Ir mes bijome, turime tą integravimosi į kažkokių stambesnių integravimas į stambesnės struktūros baime. Šveicarija yra e, ta valstybė, kurioje jau buvo septyni referendumai dėl ES pagrindinių aky, tai yra dėl laisvo judėjimo, dėl Rumunijos ir Bulgarijos specialistų piliečių dalyvavimo darbo rinkoje ir taip toliau. Visi tie referendumai iš principo pritarė Europos Sąjungos vertybėms ir dabar mes turime įgaliojimus dėrėtis dėl išorės e, santykių su Europos Sąjunga. Tokie įgaliojimai mum jau yra suteikti. Tikimės, kad ir Europos e, galės netrukus tas dėrybas pradėti. Tikimės, kad bus atsižvelgta į mūsų šiek tiek skirtingą situaciją. Šveicarijos tikslas toks pat kaip ir Europos Sąjungos. Mūsų dvišalių santykių plotmėje norėčiau pacituoti Viktor Bonštet. Jis sakė, jeigu mes jau vieną kartą palikome savo teritoriją, kurioje jaučiamės patogiai, iš karto e, patenkame į įvairių skaičiavimų erdvę. Taigi būtent e, mūsų apdairumas yra mūsų skirtinis bruožas, o ne e, skaičiavimai kokie nors politiniai. Tai ačiū dar kartą Jums uždėmesi, čia mintimi ir baigsiu savo kalbą. Pana Galageris žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū valstybės sekretoriui. Norėčiau, naudodamasis progą, pasveikinti Jūs Europos parlamente, Europos parlamento delegacijos atsakingos už ryšius su Šveicarija vardu norėčiau pabrėžti, kad e, glaudus santykiai su EFTA šalimis e, yra patys e, artimiausi tarp ES ir trečiųjų šalių. Šveicarija yra labai svarbi ES partneriai. Jūs pats minėjote tokiose sritise kaip prekyba ir sienos kirtimai kiekvieną dieną. Tai yra žmonių judėjimo srityje, judumo srityje. Šveicarija yra didžiausias prekybos partneris po Junktinių valstijų ir Kanados Europos Sąjungoje. Taip pat yra mm, glaudžiai integruota Europos Sąjungos bendraja rinka pasirašius daugiau nei 122 šalių susitarimų tarp es ir Šveicarijos, noriu pasakyti, kad mūsų tarpusio santykiai yra svarbus ne tik ekonominė prasme, tačiau taip pat ir dėl geografinio artumo, kultūrinio artumo, bendrųjų vertybių ir labai intensyvių asmeninių kontaktų ir mūsų piliečių tarpusio mainų. Todėl labai svarbu, kad mūsų santykiai būtų grindžiami solidžia tarp institucijų bedarbiavimo sistema, kuri teiktų pranašumų tiek mūsų piliečiams, tiek ir verslo struktūroms dabar ir ateityje. Parlamentas pareiškė jau savo nuomonę dėl institucinių klausimų susijusių su ES ir Šveicarijos tarpusavio santykių patvirtinamas 2011 ir 2012 metais dvi parlamentinės rezoliucijas. Mūsų pagrindinė žinia yra ta, kad uh, Būsimoji tarp institucinio bedarbiavimo sistema turėtų užtikrinti daugiau prognozojamumo tiek Europai, tiek ir Šveicarijai bei jos, e, jų verslui tam, kad piliečiai galėtų greičiau pajusti apčiopimas naudos iš ES, iš Šveicarijos tarpusio sustarimų, palankiai vertiname pasiektą pažangą ir dedamas pastangas, bandant spręsti tarp institucinius klausimus. Noriu, naudodamas jūs progą, pasveikinti jūsų valstybės sekretorių ir kartu pasveikinti Šveicarijos federacinę tarybą, kuri patvirtino tinkamus darybinius įgaliojimus. Žinau, kad vyko ilgas konsultacijų procesas, kurio metu e, Šveicarijos vyriausybė užtikrino kantonų parlamentų ir socialinių paramų par, e, partnerių paramą. Taigi norėčiau taip pat labai aukštai vertinti jūsų asmeninės pastangas, kad šis proces, procesas <clears throat> pasibaigtų sėkmė, jūs glaudžiai bendradarbiavome su Davido Salivanu. Šveicarija patvirtinta darybų, darybų įgaliojimus e, gruodžio mėnesį ir mes tikimės, kad artimiausiu metu ES padarys tą patį ir tikimės, kad dėrybos prasidės kuo greičiau. Parlamentas ir toliau e, dės pastangas, e, bandydamas prisidėti prie ES ir Šveicarijos institucinių klausimų sprendimo. Šiame kontekste svarbu nepamiršti, kad bet koks sustarimas tarp ES ir Šveicarijos turės būti patvirtintas e, balsavimo metu Europos parlamente. Europos parlamentas jau. E, patvirtino pakankamai proaktyvę poziciją dėl busimų dėrybų. Tikimės, kad nauja ES ir Šveicarijos tarp institucijų bendarbiavimo sistema turėtų būti glaudžiai e, susijusi su e, Europos parlamento ir Šveicarijos federalinės asamblėjos tarpusavio santykių stiprinimu. Todėl siūlau į šią sistemą įtraukti ir tarp parlamentinį ramstį kuri pasitelkus Europos ir Šveicarijos parlamentą galėtų dalyvauti naujoje ES Šveicarijos tarpusio bendarbiavimo sistemoje. Priimdami tokį sprendimą, manau, įneštume teigiamą indėlį į šių santykių plėtojimąsi. Prieš baigdamas savo kalbą, norėčiau jūsų paprašyti suteikti galbūt daugiau papildomos informacijos apie vasario 9 numatytą referendumą E, kuriuos siekiama užkirsti kelią masiniai migracijai ir kaip šio referendumo rezultatai galėtų paveikti, kokią įtaką padaryti Europoje ir Šveicarijai. Ir taip pat diskusijoms apie tarp institucinius klausimus Šveicarijoje. Ačiū, jūs jau uždavėte klausimą, dabar steiksiu žodį kolegijai Anai Gomeš, socialistų frakcijos koordinatoriai atsakingai už užsienio politiką. Kalbėti dvi minutės, ačiū pavalstybės sekretoriau. Man taip pat patiko jūsų kalba. Jeigu teisingai išgirdau tai, ką kalbėjote apie e, šveicarų nacionalinio charakterio ypatumus, manau, kad klausimas, e, kurį reikia įspręsti derantis dėl tarp institucijų bendradarbiavimo sustarimo tarp ES ir Šveicarijos, tai yra dėl Europos teisingumo teismo nutarimų galiojimo Šveicarijai. Šveicarija nenori šio teismo pripažinti ir jo nutarimo. Kaip ginčių sprendimo institucijos, galbūt galėtumėte paaiškinti priežastis tokios pozicijos, nes tai nėra piliečių, E, veikiau Šveicarijos vyriausybės poziciją. Taip pat naudodamas progą noriu jūsų paprašyti paaiškinti, kokia yra jūsų vyriausybės pozicija dėl referendumo e, siekia nustatyti migrantų kvotas turiuomenyje vasario 9-osios referendumą. Mano šalyje Portugalijoje e, šis referendumas yra labai svarbus, turint omenyje, kad daug portugalų dirba Šveicarijoje ir yra pakankamai svetingai ten priimami. Tačiau dabar dėl e, trejato vykdomos taupimo politikos vis daugiau užsieniečių tiksta į Šveicariją ieškodami darbo. Taigi, kaip jūs ketinate e, reaguoti į šio referendumo rezultatus e, ir galima jų poveikį migrantams. Paskutinis klausimas e, apie Šveicarijos vaidmenį už gražinant Šiaurės Afrikos šalių uh, turtą laikytą Šveicarijos bankose, tačiau e, mes, aišku, vertame šių pastangas, nepaisant to turime konstatuoti, kad, e, pavyzdžiui, Portugalijos e, piliečiams Šveicarija vis dar yra mokesčių rojus. Ir buvo paskelbtos dvi mokesčių amnestijos, mano nuomonė, tokie sprendimai buvo gėdingi. E, ir ta e, mokesčio amnestija buvo taikoma tiek Šveicarijoje, tiek kitose mokesčių rojose e, laikomoms lėšoms jų legalizavimui. Kiek žinau, buvo įmanoma tos konkrečius asmenys nustatyti, tačiau Šveicarija nusprendė jų pavardžių neatskleisti, noriu paklausti, ar e, ta informacija yra teisinga ir yra tokiamis priemonėmis galima kovoti su pinigų plovimu. Ačiū, Žas, pana Priedai. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Turiu klausimą e, dėl Jūsų komentarų viena tikrai opė tema ESBO. Tai yra Padniestrės regionas ir savo klausimą užduosiu tiesiai. Rumunijos e, prezidentas neseniai pareiškė, kad Formulė 5 plus 2 yra neveiksminga ir kad ji įrodė savo visišką e, nenaudingumą metų bėgyje ir kad jos reikėtų atsisakyti. Ką Jūs apie tai manote? Ypač atsižvelgianti tai, kad, pastar, kad pastarosiamis dviem savaitėmis labai daug kalbama a, apie situaciją Padniestrės Respublikoje, kurios nepripažįsta valstybės narės. Ir šiame kontekste Gegeuzai iškėlė politinę iniciatyvą, jie nori surenkti referendumą vasario pradžioje. Ką Jūs manote apie tai, reikia laukti jūsų pirmininkavimo pabaigos. E, tikriausiai čia reiktų konstatuoti nesėkmę. Ir, ir tai, kad situacija šiuo klausimu visiškai nesikeičia. Ačiū, seras Robertas. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas valstybės sekretoriau, tikrai garbė su jumis susitikti. Viena iš sričių, kurių neaptarėte, tai Šveicarijos poveikis e, finansinėms operacijoms pasaulyje. Neseniai skaitėme, kad nei vienas e, išeivis iš Amerikos negali dabar atsidaryti e, bankų e, sąskaitos Šveicarijoje dėl to, kad situacija yra neaiški. Gal galėtumėte paaiškinti, pakomentuoti politinės pasiekmes ES valstybėms narėms ir kitoms valstybėms, kaip bus su žymiuoju e, slaptų bankinių operacijų principu, kuris turi būti, kuris turi pasikeisti. E, tikriausiai Lichtensteinas, Andora, e, įvairios salos keis situaciją šiame kontekste, bet jūs esate bankinių operacijų centras. E, likęs pasaulis norėtų sužinoti, kokie kas vyksta Šveicarijos bankų sąskaitose, kokios operacijos ten vyksta. Norėčiau, kad paaiškintumėte e, tų galimų pokyčių e, politinės pasiekmes. Ačiū, serai Robertai. Pone Jendžiejevska, ar teisingai ištariau? Taip, beveik teisingai visada džiaugiuosi, kad žmonės bando ištarti mano pavadą teisingai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Buvo tikrai įdomu ir naudinga Jūsų pasiklausyti. Ir veikiausiai niekada e, ne, per, ne, ne per daug yra akcentuoti mūsų santykių svarbą ES ir Šveicarijos. Ir noriu pasakyti, kad bent jau delegacija, kurios darbe aš dalyvauju, tai tikrai supranta ir vertina. E, Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas gauna sulaukia signalų, kad e, tokiam požiūriui nebūtinai pritarė visi Šveicarijos piliečiai, ypač atsižvelgiant į e, asmenų laisvės judėjimo situaciją, klausimą, kuris tampa mm, labai prieštaringas. Norėčiau pasinaudoti e, jūsų buvimą mūsų posėdėje ir pa paklausti jūsų apie Tai ką manote apie būsimą referendumą dėl kabutėse masinės emigracijos? Nes be abejonės tai yra jūsų konstitucinės santvarkos dalis ir mes atidžiai stebime, kaip viskas vyksta ir kuo baigsis tas referendumas. Tai Šveicarijos vidaus klausimas. Nežiūrinti tai, man būtų įdomu sužinoti ką Šveicarijos federalinė vyriausybė mano apie tai, apie šį referendumą ir apie kitus planus referendumus, kur, nes yra ir kitų referendumų susijusių su laisvo asmenų judėjimu. Jūs kalbėjote apie bandymą išsirinkti geriausią, palankiausią savo variantą. Ir tam tikras laisvės užtikrina ES Šveicarijos sutartys. Kalbu apie kapitalo, paslaugų ir asmenų judėjimą. E, apie visas kitas laisvės nekalbama, nes užtenka, kad judėtų mm, kapitalas, paslaugos ir darbo jėga, bet ne žmonės kaip reikėtų vertinti tai tą faktą, kad, kad vieną laisvę ignoruojame. Kokia yra oficiali vyriausybės pozicija šiuo klausimu? Ačiū toliau, pona Švab. Ačiū, pana pirmininkė, valstybės sekretorius savo įžangoje tiesiog nuostabiais žodžiais kalbėjote apie e, Šveicarijos uh, valstybės teisinio bendrabiavimo pagrindus ir vertybės, mes juos labai gerbėme, todėl vasario 9-osios referendumą vertiname pakankamai atsargiai, tačiau veikiausiai žinote, kad 28 es valstybės narės savo bendradarbiavimą grindžia taip pat labai sudėtinga politinė konstrukcija ir sistema, todėl norime ryštingai pabrėžti, kad pagrindiniai valstybių narių ir piliečių bendradarbiavimo principai turi būti galiausiai priimtini visiems, taip pat ir jums, jeigu norite dalyvauti bendrojoje 500 milijonų vartotojų rinkoje. Todėl, manau, pagristai galiu atkreipti dėmesį į tai, kad mes vertiname referendumą vasaro 9-osios pagarbiai, gerbėme jūsų šalies įstatymus, tačiau e, manau, kad tuo atveju, jeigu šis referendumas uh, E, pasibaigtų teigiamai, pasiūlymai jame būtų patvirtinti, tai būtų neprimtini ES piliečiams, kadangi tai būtų suvaržomas jų teisės, apie tai ponė Andžiejevska jau kalbėjo, taip pat noriu pakartoti ponios Gomeš mintis, tikslios patikslinti, nemanau, kad žmonės į Šveicariją vyksta dėl to, kad trojka jų šalyse uh, E, nurodo vykdyti tam tikras taupimo priemonės. Manau, kad žmonės vyksta į Šveicariją, nes mato tenai labai geras ateities perspektyvas ir jeigu mes norime ir toliau išlaikyti tas atviras sienas <clears throat> ir draugiškus santykius, tai turime vykdyti tinkamą politiką. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponas Beneman dabar. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. E gerbiamas valstybės sekretoriau, aš esu delegacijos ryšiams su Šveicarija narys ir esu tarptautinės priekybos komiteto narys. Didžiojo Britanijoje ir kitur daug kalbama apie emigracijos srautų kontrolę, kalbu apie ES piliečius. Noriu, kad papasakotumėt, kokiu priemonių jūs e, turite galimybę imtis pagal galiojančius susitarimus su ES jūs galite apriboti ilgalaikę migraciją ES piliečių ir, ir kalbant apie naujasias ES valstybės Rumunija, Bulgarija, noriu paklausti, kokioje, kokiame etape dabar esate ir ką referendumas pakeis, padės pakeisti kad e, įves, ar įvesite griežtesnius apribojimus ar ne. Taip pat norėčiau žinoti, ko, ko, kokią ES vidaus rinkos dalį užimate. Norėčiau žinoti, ar tai 50-60 procentų. Kokiu mastu jūs dalyvaujate ES vidaus rinkoje ir kokio, kokios dalyvos jūs pageidautumėte? Ačiū. Sekretoriau, žodis jums. Madam Gomez. E, gerbiama ponia Gomes. E, teismo, teisingumo teismo vaidmuo dėl jo Šveicarijos vyriausybė niekad nebejojo tvirtindama mandatą. Manome, kad teisingumo teismas yra iš tiesų vienintelė institucija, galinti interpretuoti uh, E, įstatymų taikymą. Bet čia kyla e, teismų, apskritai užsienio teismų vaidmens klausimas Šveicarijai, užsienio teismų vandens klausimas, e, užsienio teismų vaidmens klausimas visuomet buvo esminis klausimas. Šveicarija yra respublika, mes neturime kilmingų asmenų, Užtat, kai kalbame apie kitos valstybės teismus, čia mes paliečiame e, Šveicarijos esminius, esminius Šveicarijos valstybės aspektus. Tai susijęs su nacionalinė savimonė dėl referendumo atsakysiu poniai Jedžezevskai. E, Šveicarijos vyriausybės pozicija labai aiški, mes ją labai aiškiai pasakėme. Aš pats apie 25 kalbas esu pasakęs. Šveicarijoje mes priimame sprendimus. Ir būtent tie bendri sprendimai ir vienyje mūsų šalį. Nes, kaip minėjau, Šveicarija vienyje tik tai Šveicarijos institucijos, e, politinės institucijos. Mes neturime tos nacionalinės vienybės. Kai mes priimame sprendimus, tai tie sprendimai visad yra tvirtinami referendumais. Kaip jau minėjau, vyko septyni referendumai dėl aky ir penkiose iš jų uh, dėl laisvo judėjimo, buvo į tą klausimą atsakyta taip. Šveicarai pritarė laisvam judėjimui. Jūs minėjote, kad laisvai juda tik poperiai, kadangi Šveicarija irgi Europoje, tai mums Europos e, pagrindinės problemos yra labai svarbios. Laisvas asmenų judėjimas vyksta visoje Europoje, ne tik Šveicarijoje. Kai kurie iš jūsų klausia, kas būtų, jei referendumas nubalsuotų riboti laisvą judėjimą. Vyriausybė neturi B plano. E, ir vyriausybė, ir e, e, politikai pasisako už tai, kad referendumas neribotų, ne, ne, nesiektų riboti, užtat, kad nebūtų siekiama riboti laisvo judėjimo. Mes pritarėme laisvam žmonių asmenų kapitalo e, prekių judėjimui, bet susitarimo dėl tokių judėjimų, dėl tokio judėjimo su Europos Sąjunga mes neturim. Šveicarija yra federacinė valstybė. Valstybė Šveicarijoje negali gauti informacijos apie atskirų asmenų bankų sąskaitas. Bet kalbant apie e, santaupas, Šveicarija pasisako už mokesčių mokėjimą. Taip mes pasisakome už bankinių e, duomenų konfidencialumą, bet mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, turi būti sumokėti ir pono Roberto klausimas. Šveicarija supranta, kad pasikeitė vėjai ir mes dabar jau esame vienoje valtyje su visais. Galbūt mums prireikia kažkiek laiko į tą e, valtį lipti, bet mes dabar toje pačioje valtyje, bet yra ir jei yra nuspręsta, kad bus keis, keičiamasi tokia informacija tarptautiniu mastu, tai Šveicarija tą ir darys. Ir tai reiškia radikalų mūsų pozicijų pasikeitimą pastaraisiais metais. O dėl įvairių fiskalinių e, aspektų dar vyksta diskusijos su ES. Buvo klausiama apie tran... Padniestrę. Mes norime, kad pirmininkavimas e, kad EBPO e e, ten tas pirmininkavimas tęstųsi dviejus metus, manome, kad vieneri metai yra per mažai. Serbas bus specialusis ambasadorius e, Padniestrėje. E, formulė 5 plus 2 tikrai nėra bloga, bet svarbiausia yra Rusijos pozicija. Rusija Padniestrės nepripažįsta, kalbant apie Gruziją. Visi laukia, kaip bus su Ukraina, ar jinai pasirašys asociacijos sutartį ar ne. Aš manau, kad ir toliau turime dirbti su rusais. Bet e, mums pirmininkaujant ir kitais metais Serbija čia atliks daugiausia darbų ponė Švabai, klausėte manęs, kaip reaguosime į referendumo rezultatus. Dar kartą noriu pasakyti Šveicarijos vyriausybei. Svarbu tik vienas klausimas ir ne tik vyriausybė, tačiau politinės partijos e, profsąjungos e, labai aktyviai dalyvauja kampanijoje prieš referendumo pasiūlymus ir tai atspindi, šie pasiūlymai galbūt e, atspindi bendrą poziciją nukreipta prieš globalizaciją, <clears throat> darbo jėgos migraciją. Manau, Šveicarija tikrai buvo naudinga, Šveicarija tą puikiai supranta, tačiau e, esame ir kitų diskutuotinų aspektų susijusių su migracija. Ir jie yra svarstami. Noriu Jums dar kartą priminti, kad Šveicarijoje buvo surinktas ne vienas referendumas šiuo klausimu, tai yra dėl laisvo asmenų judėjimo ir visuomet laisvam asmenų judėjimui būdama pritariama. Aš asmeniškai jau, jau balsavau e, už laisvą asmenų judėjimą. Tikiuosi, kad šveicarijos piliečiai taip pat pasielgs, jeigu tačiau jie balsuos prieš, tai noriu pasakyti, kad neturime plano B. Pone Kiomelė, klausėte, kaip ketiname kontroliuoti migraciją. Iš tiesų, yra paskalbtas perimas laikotarpis Rumunijai, Bulgarijai, deramasi dėl perinimo laikotarpio e, Kroatijai. Čia žmonėms, kurie atvyksta į Šveicariją iš Europos Sąjungos nėra taikoma jokių apribojimų, trečiųjų šalių piliečiams taikomi tam tikri pribojimai, jų paraiškos e, yra uh, tikrinamos pakankamai e, ilgą laiką, sėtinga procedūra yra pasitelkiama, reikia įrodyti darbdaviams, kad jie negali rasti, negali pakeisti konkretaus darbuotojo ES piliečių, vertinant e, laisvo paslaugų judėjimo direktyvos pakeitimus, kurie šiuo metu svarstami Europos Sąjungoje, tai noriu pasakyti, kad mūsų taikomi sprendimai yra labai panašus į tuos, kurių dabar siekia Europos Sąjungoje. Jais daugiausiai bandoma užtikrinti, kad įmonės veikiančios Šveicarijoje laikytųsi vietos įstatymų standartų susijusių su minimale mėnesinė alga, kitais mechanizmais remiamės, kurie Šveicarijos šiuo metu veikia ir de facto mes nekvestionuojame laisvo asmenų judėjimo, tačiau jis turi E, būti vykdomas su sąlyga, kad į tam tikrą šalį atvykę asmenys iš kitų šalių laikytųsi tos šalies įstatymų ir jų atžvilgių tie įstatymai taip pat galiotų, ypatingai susiję įstatymai su minimaliu atlyginimu ir kitais socialiniais aspektais. Tikiuosi, tik visus klausimus. Ačiū valstybės sekretoriui, ačiū kolegoms ir tikiuosi, kad toliau mes bendradarbiausime ir esu tikras, kad iššūkių ir problemų patirsime darybų metu tikrai nemažų ir jų patirs abi šalis. Ačiū. Well, colleagues, um, we have the pleasure. Kolegos, norėčiau šiltai pasveikinti mūsų posėdyje jo ekscelenciją Masud Barzani, Irako kurdų regioninės vyriausybės pirmininką. Pirmininkas, pirmininkė Barzani Irakas išgyvena tikrai nepaprastai sudėtingą laikotarpį, o jūsų regionas yra taikos ir stabilumo pavyzdys. Žinome, kad Kurdistano regioninė vyriausybė leido uh, užmėgsti normalius santykius su federalinė Irako vyriausybe bei su Turkija. Taip pat žinome, kad jūs uh, uh teikite labai daug paramos visaugančiam pabėgėlių iš Sirijos srautui. 2014 balandžio mėnesį pas jūs vyks rinkimai ir tikimės, kad uh, E, pasidalymo valdžia klausimai tarp skirtingų Irako valdžios ligmenų bus sėkmingai išspręsti. E, jūs turite daug susitaikymo, skatinimo patirties Irake, Irako žmonių labui. Norėčiau kolegų vard... kolegoms pranešti, kad arabų vertimas arabų kalba yra e, girdimas 25 kanalu. Ir noriu taip pat priminti kolegoms, kad e, pirmininkas turės išeiti lygiai penktą valandą, nes jis turi suspėti lėktuvą. Prašau, žodis jums. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į jūsų posėdį. Mano kalba paruošta arabų kalba, todėl aš ir kalbėsiu arabiškai. أود أن أقدم شكر الجزيل إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي لدعوتي Ačiū. Noriu padėkoti Europos parlamento užsienio reikalų komitetui už kvietimą susitikti. Europos Sąjunga be bejo nesuvaidina labai svarbu vaidmenį ir e, yra tikrai daug galimybių bendradarbiavimui tarp ES ir regioninės Irako vyriausybės e, įvairiose srityse, tarp jų ir prekybos srityje. Kaip žinote, buvo sudarytas susitarimas tarp Irako federalinės vyriausybės bei Europos Sąjungos. Mes tikime, kad Irako Kurdistano regionas e, suvaidins reikiamą vaidmenį šios sutarties kontekste, kad būtų sustiprinti e, ryšiai tarp ES ir e, mūsų šalies bei tarp ES ir regioninio mano regiono parlamento. Norėčiau trumpai jūs informuoti apie tar, tragišką e, kurdų padėtį. Kurdai e, labai nukentėjo dėl daugybės priešiškų kampanijų įvykdytų prieš mano tautą Irake. Mes nukentėjome dėl cheminio ginklo panaudojimo, ypač moteris ir vaikai. 1987 e, metais buvo vykta tokia kompanija ir po jos e, net 1400 asmenų laikomi dingusiais be žinios, o Irako pietuose E, masinėse kapavietėse aptikome 4 tūkstančius kūnų, kitų dingusių be, be, asmenų, be žinios asmenų dar ieškome. Vykdant tą kampaniją, 5000 e, moterų ir vaikų žuvo vien Halamža mieste dėl cheminio ginklo panaudojimo. Kurdistano regione mes e, puoselėjame e, tolerancijos principus Ir 1991 metais kurdų sukilimo metu mm, mes nesiekėme keršyti. Mes nesiekėme keršyti ir po 2003 mes, band, mes atvertėme naują savo istorijos puslapį. Mm ir taip pat ir santykiuose su kitais. Mes bandome praeitį palikti praeitįje ir sumažinti savo žmonių kančias. Ir šios pakantumo politikos dėka Kurdistano regionas e, gali džiaugtis taika ir stabilumu. E, daugybė tarptautinių įmonių iš įvairiausių pasaulio šalių e, yra investavusios ir, ir veikia Irako Kurdistano regione. Pateiksiu paprastą pavyzdį iliustruojantį mūsų regiono e, progresą. Prieš 2003, iki 2003-ųjų įplaukos vienam asmenių regione buvo 500 dolerių, o dabar E, ši suma sudaro 5000 dolerių. Bandome atkurti demokratiškas institucijas savo krašte ir mums reikia jūsų pagalbos, kad tas naujasias institucijas sukurtume e, šiuolaikiškomis, tvirtomis. Mums reikia jūsų patirties šioje srityje. būtume, džiaugtumėmės, jeigu jūs e, solidarizuotumėtės su kurdais ir drauge puoselėtumėte su mumis vertybės ir jeigu pripažintumėte genocidą įvykdytą kurdų atžvilgių. Mes taip pat jūsų prašome raginame jūs bendradarbiauti ir įsteigti specialią ES atstovybę mūsų regione, nes tokia ES delegacija galėtų padėti stiprinti mūsų ekonominius, ekonominius ir kitus ryšius, prekybinius ryšius tarp mūsų uh, ir Europos Sąjungos. Mes taip pat prašome jūsų paremti politinius procesus Irake, kurie užtikrintų didesnę demokratiją ir leistų kovoti su terorizmu. Deja, terorizmas e, pasireiškia visame pasaulyje ir tai tapo pasaulinė grėsme. Mes esame nukentėję nuo terorizmo, bet mes esame pasirengę toliau kovoti su juo, nes nėra kito pasirinkimo. Kovoti su terorizmu yra būtina. Ir kaip sakiau, mes esame pasiryžę e, puoselėti to, pakantumo, taip pat religinės tolerancijos principus. Moteris turi savo vietą ir vaidmenį mūsų visuomenėje ir politinėse institucijose. Mūsų vykdomos politikos bei taip pat Kurdistano e, regione vyraujančios taikos ir stabilumo dėka Pas mes priėmėme 250 tūkstančių pabėgėlių, dauguma jų yra Sirijos kurdai. Tarp jų yra ir arabų, ir krikščionių. Taip pat priėmėme 200 tūkstančių brolių arabų atklydusių pas mus iš Irako centrinės ir pietinės dalies kurie atvyko pas mus ieškodami prieglopščio ir bėgdami nuo terorizmo ir, ir nesaugumo kitose Irako dalise. Irako Kurdistane e, gyvena beveik 10 tūkstančių e, krikščionių šeimų. Taip pat mm, pas mus yra apsigyvenę 27 tūkstančiai persikėlėlių iš kitų e, Irako regionų. Dar reikėtų paminėti 15 tūkstančių pabėgėlių iš Anbaro regiono, kuriame e, yra susidariusi labai sudėtinga padėtis. Taigi mūsų regionas tapo prieglopsio visiems kitiems. Nežiūrinti tai, tarp tarptautinės bendrijos dėmesys šiai pabėgėlį situacijai buvo nepakankamas. Ir E, Kurdistanas nesulaukia tokios pat pagalbos ir paramos, kaip, kaip kiti pasaulio regionai atsidūrė panašioje padėtyje. Mes nenorime sudaryti provokacinių situacijų, mes esame pasirengę toliau laikytis e, pakantumo politikos, bandyti sugyventi su kitais regionais ir e, išspręsti savo problemas bei sustiprinti savo politinės institucijas. Mes e, konstituciją gerbėme ir, jie, ir jos nuostatas įgyvendiname. Bet, kaip jau sakiau, mums reikia jūsų paramos ir jūsų e, pagalbos. Ačiū. I'm sure that your calls have been heard. Dėkoju. Dabar kviečiu kolegas teikti klausimus ar komentuoti. Prašyčiau nekalbėti ilgiau kaip pusantros minutės. Nes, kaip jau sakiau, mūsų svečias turi penktą valandą išeiti. Pirmiausia, ponė Gomeš, pusantros minutės. Džiaugiuosi matydama jūs čia gerbiamas pirmininkė Barzani. 2008 metais su jumis buvau susitikus, kai rengiau pranešimą dėl Irako ir iš tiesų mačiau, kad Irake yra kitas Irakas, kuris buvo saugesnis, atviresnis ir labiau išsivystęs. Aš iš tiesų vertinu tą KRG politikų kurdų regioninės vyriausybės politikų vaidinamą vaidmenį. Reiktų, iš tiesų mes turėtume pripažinti genocidą, kuris buvo vykdomas prieš kurdų žmonės. Tas buvo jau įrašyta į mano, tas, į mano pranešimą, bet aš manau, kad iš tiesų galim padaryti daugiau mane neramina tos žinios, kurias gavome per praėjusius mėnesius. Suprantu, kad jum reikia mūsų paramos institucijų sąrangai. Suprantame, kad šiame regione yra rimtų problemų žurnalistus galim paminėti arba nusikaltimus prieš moteris. Visa tai yra žinoma, bet nėra daug daroma tokias problemas. Sprendžiant, norėčiau jūsų paklausti, ką galite pasakyti apie Gulan judėjimą Turkijoje ir jo poveikį ne tik Turkijai, bet ir visam regionui. Ką Jūs galvojate apie vieningą Iraką, turint galvoje karą Sirijoje ir jo įtaką? Dėkui. Dėkoju. Ponas Stevenson, jis yra bendradarbiavimo su Iraku delegacijos pirmininkas. Žodis jums pusantros minutės. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, pirmininkė Barzani, jūs visad laukiamas parlamente, aš Kurdistane buvau ne vieną kartą. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį man nusišypsojo laimė su jumis susitikti, tada lankiausi kai kuriuose Sirijos pabėgėlių stovyklose. Mes turime padėkoti jūsų regioniai vyriausybei už tai, ką darote pabėgėliams, ne tik šimtai tūkstančių pabėgėlių iš likusios Irako dalies, iš engiamų mažumų, sulaukia jūsų pagalbos, e, ne tik krikščionis, bet ir jūs esate e, ta saugi vieta, kur pabėgėliai gali rasti prieglopsti ir tikrai turėtume labiau remti jūs. Kaip sakė ponia Gomeš, turėtume siekti, kad būtų pripažintas Anfal genocidas ne vieną kartą ir aš pats esu sakęs, turime e, siekti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba aktyviau veiktų, turime turėti savo atstovą, ypač turint galvoje, kad nemažai Europos įmonių yra investavę ir vykdo veiklą Irake. Taigi, mano parama jum, pirmininkė Barzani. Dėkui, toliau žodis ponui Potering. Ačiū, ponui pirmininkė. Pone Barzani, norėčiau aukštai vertinti jūsų pastangas Irako šiaurės Kurdistano labui. Prieš tris metus lankiausi Erbilio mieste didelėje katalikų bažnyčioje. Buvau labai nustebintas, kaip laisvai gali krikščionis Kurdistane praktikuoti savo tikėjimą, tai yra, manau, kad vienas iš <clears throat> nedaugelio pavyzdžių musulmonų pasaulyje ir galėtų tapti pavyzdžių kitoms musulmonų šalims. Ir ponas Budar čia yra vienas iš puikių šio pavyzdžio atstovų, jis gyvena Berlyne, buvau su juo sustikęs, taigi, kaip jūs manote, kaip jūsų pavyzdys galėtų e, prisidėti prie padėties bendrai Irake, taip pat Sirijoje gerinimo. Ačiū, ponai Van Balinai, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat už jūsų žodžius, ponė pirmininkė. Europos parlamento liberalai aukštai vertina tą aplinkybę, kad jūs e, pavertėte Irako Kurdistaną saugiu uostu tiek savo žmonėms, tiek pabėgėliams. Noriu užduoti kelias klausimus. Pirmiausiai noriu paklausti dėl Irako vidaus sienų nustatymo tarp kurdų teritorijos ir likusios Irako dalies ta demarkacija ir delimitacija nėra atlikta. Noriu paklausti, kaip ketinama tą padaryti ir kokia yra centrinės Irako vyriausybės pozicija dėl šio klausimo. Taip pat noriu paklausti, kokių perspektyvų išvelgėte susijusių su konflikto Sirijoje sprendimu, ką ES kaiminė šalis čia galėtų nuveikti. Ačiū, ponai Van Ordenas žodis. Ačiū, ponai pirmininkė. Prezidentė Barzani. Sveiki atvykę, noriu tris klausimus jums užduoti. Pirmiausia, kaip apibūdintumėte saugumo padėti Irako kurdų teritorijoje, turint omenyje Al-Qaidos ir e, PKK filialų bendradarbiavimą arba egzistavimą. Taip pat <clears throat> noriu paklausti apie jūsų sukauptą patirtį naftos gavybos ir eksporto srityje. Trečias klausimas, e, E, kokius prognozuotumėte pokyčius savo regiono politinėje geografijoje? Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad Irako kurdų regionas e, taptų labiau autonomiškas, ar prognozuotumėte glaudesnius tarpusio santykius su Turkija, ar tikitės e, tam tikrų pokyčių Bagdade tam, kad galėtumėte atitinkamai įsivaizduoti ateitį. Ačiū ponas Dėmes Mekeris. Ačiū pana pirmininkė, ponė Barzanį, noriu pasveikinti Jūsų Europos parlamente. Noriu pasakyti, kad e, esame labai aktyvus visų tautų apsisprendimo šalininkai, taip pat ir kurdų tautos, kurios istorija buvo labai tragiška. Aš linkiu jūsų autonominėms demokratinėms institucijoms visokio pasiekmės. Taip pat noriu pagirti už jūsų politiką pabėgėlių atžvilgių. Reikia pabrėžti, kad jūs gaunate nepakankamai paramos. Taip pat kaip ir nepakankamai gaunate paramos siekiant pripažinti kurdų genocidą. Pirmasis mano klausimas susijęs su regionio padėtimi ir padėtimi Sirijoje, kurdų regiono vyriausybė nuo 2007 metų siekia užmėgsti glaudesnius santykius su Turkija, e, pasiūlė Turkijai e, ekonomiškai naudingų, pateikė pasiūlymų. E, tačiau Bagdadas ir Turkija vis labiau glaudžia pečius e, dėl santykių su e, Sirija ir dėl kovos, kalbant apie kovą su Asado režimu, tai kelia grėsmę jūsų iniciatyvoms artėti su Turkija. Ar, e, ar dabartinė padėtis Sirijoje ir ten vykstanti kova silpnė jūsų pozicijas, bandant atsispirti centrinės valdžios Bagdade įtakai? Ačiū ponai Šolčių žodis, ačiū ponai pirmininkė, ačiū ponai Barzanė už jūsų mintis. Mes taip pat atidžiai stebime, kaip vystosi kurdų ekonomijos, autonomijos reikalai Irako šiaurėje, todėl jūsų mintis apie apie tai, kad jūs sugebėjote per pastarosius dešimtmečius užtikrinti stabilumą Irako šiaurėje. E, man yra labai malonios ir tikrai galime jumis tik stebėtis. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūsų regione pradėjo kurtis užsienio įmonės, kaip e, šis aspektas gali prisidėti prie tolesnio viso Irako ekonominio ir socialinio vystimus, e, geresnių perspektyvų visai šaliai. Noriu, kitaip tariant, noriu paklausti, kokios yra šių užsienio investicijų sąsajos e, su e, siekiu veikti susiskaldimą Irake. Kies klausimas susijęs su regionės politikos aspektais, kaip šiame pasienio regione, turiminė Turkija, Iraka e, ir Sirija, kaip kurdų visuomenė galėtų prisidėti prie padėties stabilizavimo. Kalbant apie ekonominius aspektus, e, čia reiktų paminėti e, naftotikio statybą per Turkiją, kiek šis projektas galėtų būti svarbus Kurdistano regionui. Ponui Peterlė žodis. Ačiū, man pirmininkai, bandys trumpai kalbėti. Aš pakartosiu savo klausimą. Norėčiau, kad pristatytumėte savo viziją dėl e, išsamesnio kurdų klausimo regione. Ačiū toliau, ponas Tenok. Ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, noriu šiltai Jūs pasveikinti AKR e frakcijos vardu. Visada žavėjausi stabilę pasaulietinę demokratiją, kurią kuriate toje Irako dalyje, kuri visiškai kitokia nei uh, pietų uh, Irake uh, arabų, kuri, kuriama tvarka. E, aš palaikiau taip pat mūsų delegacijos teikimą dėl e, prieš jūs vykdyto genocido pasmerkimo. Taip pat e, nuo jo nukentėjo ir krikščionių bendruomenė. Noriu užduoti klausimą apie referendumą. Žinau, kad tai opus klausimas, bet vis tiek turiu jį užduoti. Atsižvelgiant į jūsų pagerėjusius santykius su Turkija, ypač po to, kai buvo e, atidarytas naftotiekis ir noriu pasveikinti jūs, kad jis atidarytas. Ir atrodo, kad tai pagerino jūsų santykius su Ankara. Galbūt galėtumėte tai pakomentuoti. Ačiū. Ačiū, ponė Tenokai. Dabar žodis ponui Kelam. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu prisijungti ir šiltai, kaip ir kiti kolegos, šiltai jūs pasveikinti. Noriu pasakyti, kad jūs tikrai nusipelnote to sveikinimo, nes jūsų vyriausybė parodė, kad ji gali kai ką pakeisti, kad galima problemas spręsti konstruktyviai. Noriu paklausti, ką Jūs manote apie vyksančius parlamento rinkimus Irake? Ar Jūs rengiatės juose dalyvauti? Kaip Jūs vertinate būsimos vyriausybės perspektyvas? Taip pat gal galėtumėte patikslinti, kokios pagalbos Jums reikėtų labiausiai? Trečia, naftos ir naftotekio klausimas jau buvo minėtas. Ar Jūs tikitės pasiekti susitarimo su vyriausybė Bagdade dėl dalymosi naftą ir ar, ar jūs planuojate, įsivaizduojate naftos eksportą ateityje? Ačiū. Uh, Ačiū. Ir dabar tikrai paskutinis kolega, kuris prašė žodžio, yra ponas Belder. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, man tikrai malonu ir garbė jūs e, vėl matyti. Buvau porą kartų susitikęs su jumis e, praeitie, lankiausi jūsų krašte. Kaip krikščionis ir kaip protestantas noriu pasakyti, kad krikščionių mažumos gyvenančios jūsų uh, E, krašte ir, ir netgi seniau gyvenančios Irako krikščionių bendruomenės. Kalbant apie jas, kaip jūs rengiate jas integruoti? Girdėjau apie tai, kad krikščionys juda uh, į vakarus ir gali būti, kad kalbama apie Iraką be krikščionių ateityje. Tai būtų tikrai nuostolis šalies kultūrai, kultūriniam gyvenimui. Kaip jūs rengitės integruoti krikščionių mažumą uh, kurdų šalyje? Nes aš, e, kai, kai, kurie, kai kurios mane pasiekiančios žinios, ta tema tikrai kelia nerimą. Ačiū sulaukite viso klausimų sąrašo, jie atspindi mūsų interesus ir taip pat, kaip suprantate, mes tikrai labai vertiname jūsų darbą savo krašte. Dabar galimybė jums atsakyti ir nepamirškite, kad jūs turite nepavėluoti į lėktuvą. Noriu padėkoti Jums už visus užduotus klausimus ir pabandysiu juos atsakyti. Visų pirma, ponios Gomes klausimą. Mes norime kurti institucijas, jau pradėjome šį darbą, norime užtikrinti visas pagrindinės teisės ir kad kurdo, kurdų provincijoje gyvenantis žmonės galėtų laisvai pasirinkti, kokią religiją išpažinti ir kokią kultūrą puoselėti. Žinoma, mes susilaukėme grasinimų. Tai yra teisų pažeidimas ir su tuo mes aktyviai kovojame. Uh, bet e, tokių atvejų pasitaiko nuolatos. Tačiau mes siekiame, stengiamės kovoti su tokiais pažeidimais, su tokiais nusikaltimais ir žinoma, e, veikia ir teismai. Ir tie, kurie apkaltinami dėl e, tokių pažeidimų, susilaukia atitinkamos bausmės. užduota keletas panašių klausimų, pabandysiu juos atsakyti kartu. E, situacija Sirijoje. Ji mums kelia didelį susirūpinimą Irakui bendrai ir kurdų provincijai ypač nes tai, kas vyksta Sirijoje, tie įvykiai turi tiesioginį poveikį mano šaliai. Po šešių metų stabilumo prieš porą mėnesių mes E, vėl išgyvenome teroristinį išpolį ir, ir tas išpolis buvo vykdytas iš Sirijos. Mes baiminamės dėl mūsų saugumo, kokias alternatyvas galime, galime rinktis. Veikia įvairiausios organizacijos, teroristų gru, grupelės, kurios e, yra aktyvios Sirijoje. Daesh taip pat kitos mažos grupės, kurios yra susijęs su Al-Qaida bei teroristinės grupuotės, kurios kelia grėsmę kurdų provincijai. Būtent todėl turime elgtis labai išmintingai. Neturėtumėme suteikti pagrindo ir šansų toms grupėms paimti valdžią Sirijoje. Kita vertus, mes negalime toleruoti civilių gyventojų žudimo Sirijoje. Būtent todėl Ženevos 2 konferencija bus dar viena galimybė Sirijos žmonėm e, nuspręsti savo likimą. Tačiau didelių vilčių nepuoselėčiau. Aš daug nesitikiu iš tos konferencijos. Mes pasiūlėme visą įmanomą pagalbą, humanitarnę pagalbą savo broliams iš Sirijos e, atvykusiems pas mus. Tai yra mūsų pareiga kaip žmonių ir kaip arabų pasaulio atstovų. Ir e, toliau, Irakas ir Sirija. Ir e, visi Irako piliečiai apie tai masto, apie tai, kokios alternatyvos mūsų laukia. Neaišku, ar, ar e, demokratija paims viršų Sirijoje, nes e, teroristinės organizacijos veikia labai aktyviai prie pat mūsų sienų ir mes turime elgtis protingai ir nesuteikti galimybę su Alkaida susijusioms organizacijoms pradėti aktyviai veikti mūsų pasienyje, nes tai kelia tiesioginę grėsmę mūsų provincijai. Dabartinė padėtis yra nepaprastai sudėtinga. Viską, ką galiu pasakyti, yra tai, kad mes norime, kad Sirijos žmonės turėtų galimybę patys nuspręsti, kokio likimo savo šalį jie nori ir kad tuo pasirinkimo neįtakotų teroristai. Dar vienas užduotas klausimas. E, vidinės sienos Irake, e, mūsų provincijos, mūsų provincijos sienos, Bagdado vyriausybė. E, Konstitucijoje numatyta, kad e, būtina normalizuoti situaciją regionuose. Reikėtų atlikti gyventojų, po gyventojų surašymo reikėtų surenkti e, referendumą. Taigi remiantis š šiuo, remdamiesi šiuo konstitucijos straipsniu mes e, turime, puoselėme viltis dėl, dėl Kirkuko provincijos ir taip pat dėl, dėl Kurdų provincijos. Tai yra 140 straipsnis. Ir manau, kad mes neturime kitos alternatyvos, o kaip tik juo pasiremti. Mes nesakėme, kad. Mes nemanome, kad ta provincija turėtų prisijungti prie mūsų, mes paliekame jiems laisvo pasirinkimo teisę. Manau, kad kaip jau sakiau, reiktų pasiremti 140-uoju konstitucijos straipsniu, pagal kurį e, tas kraštas e, įgyja teisę apsisprendimą. Jūs manęs paprašėte apibūdinti e, padėti e, kurdų provincijoje, pakalbėti apie Al-Qaidos veiklą, PKK veiklą, taip pat e, na, naftos klausimą. Saugumas mūsų provincijoje. Niekada negalime daryti išvadą, kad saugumas šimtų procentų ištikrintas. Tačiau man atrodo, kad mūsų provincijoje teroristams sunku būtų įkurti savo bazę. Galbūt musulė ir kukia jiems tai padaryti būtų lengviau. Tačiau tikimybė, kad jie įkurs nuolatinę bazę pas mus yra beveik neįsivaizduojama. E, kaip sakiau, Liepos 29-ąją e, mūsų ištikė įvykiai, kai ką kalba, apie kai ką kalba, tačiau manau, kad padėtis e, mūsų krašte yra gera, mes priešinamės tokioms tendencijoms, pas mus dirba daug užsienio įmonių ir tai yra mūsų pažangos stabilumo ir saugumo iliustracija. Al-Qaeda neturi savo nulatinės bazės e, kurdų krašte PKK. Ši organizacija veikia pasienio e, zonoje ir mes padarėme viską, ką galėjome, kad kurdų e, darbuotojų partija e, pasiektų sutartį su Turkijos vyriausybe e, politinių procesų keliu. Tačiau kol kas to nepavyko ir mes esame pasiruošę teikti visą reikalingą paramą ir pagalbą, kad tai įvyktų. Naftos eksportas ir pagal Irako konstituciją mes turime teisę eksportuoti naftą, savo naftos produktus. Konstitucijos nuostatos numato, kad dujos ir nafta yra Irako žmonių nusavybė, dėl to abejonių nekyla. Taigi atskiros provincijos, pavyzdžiui, Kurdų provincija, naftą esančią to, tos provincijos gelmėse gali eksploatuoti. Taip pat galioja įstatymas. Ir 2007 yra patvirtintas to įstatymo priedas ir centrinė vyriausybė su kurdų provincijos regioninė vyriausybė siekia, kad tas įstatymas, kuris dar nėra įsigaliojęs, būtų įsigaliotų. Mes laikomės konstitucijos nuostatų ir uh, Mes esame nutiesę mm, naftotekį vedantį link Turkijos. Ir premjero vadovaujama delegacija buvo atvykusi į Bagdadą aptarti šį klausimą, kad būtų sudarytas susitarimas. Be jokios abejonės, Visa ši veikla vyksta pagal konstituciją, pagal joje yra šitas nuostatas ir mes naudojame savo konstitucinėmis teisėmis. Ar mūsų provincijos geografija keisis dėl, dėl, dėl to, kas vyksta? Tai yra ateities perspektyva ir galbūt po 20 metų viskas pasikeis kaip pasikeis, aš nenorėčiau pradėti spėlioti. Kalbant apie, kalbant apie mano krašto ateitį, mano regionas turi tokias pat teisės, kaip ir kitos, kiti regionai, kitos tautos gyvenančios šalyje. Mes nenorime nei daugiau, nei mažiau santykiuose su kitais. E, aš nekalbu apie padalymą e, be referendumo. Kol kas nebuvo atsiklausta kurdų nuomonės, ar jie referendume, ar jie nori būti nepriklausomi. nepriklausomi. Ši realybė yra sudėtinga, tačiau jie amžinai netruks ir kurdų žmonės turi teisę siekti tą savo nepriklausomybės, tačiau tai nevyks smurto keliu, tai vyks taikiai, per dialogą, per susitaikymą. Tai užtruks tiek laiko, kiek reikės. Tačiau be, be, jokių būdų šis klausimas nebus sprendžiamas smurtu ir ginklu, bet ir tai yra mūsų teisė, ji turi būti užtikrinta. Uh, ir mes sieksime jos užtikrinimo demokratiškai ir taikiai. Uh, uh، Kalbant apie situaciją Bagdade. Situacija įvairiose Irako regionuose yra sudėtinga, terorizmas aktyvus teroristiniai išpoliai aktyvėja, kalbant apie kovą su terorizmu, mes bendradarbiaujame su Bagdadu, su sostinė kovoje prieš terorizmą. 30 balandžio vyks rinkimai, laukiame tų rinkimų ir tikimės, kad situacija pasikeis, galėsime išspręsti visas ekonominės, politinės ir socialinės problemas. O Kurdistane tikrai negalėsime pastangų prisidėdami prie tų problemų sprendimo. Mūsų autonominė vyriausybė glaudžiai siekia glaudumo su Turkija dėl ekonominių priežasčių. Mūsų santykiai su Turkija yra naudingi, manome, kad jie prisideda prie regiono stabilumo, taigi siekiame stiprinti savo santykius su Turkija. buvo dar atskirų klausimų apie Turkiją, bet aš manau jau atsakiau į juos. Klausėte taip pat, kaip mūsų regionas galėtų prisidėti prie saugumo problemų sprendimo kitose Irako regionuose, kaip jau minėjau, mes bendradarbiaujame su sostinė, kovodami su terorizmu, galime dalyvauti vakariniuose šalies rajonuose, karinėse operacijose kovojant su teroristais, pasienyje tarp mūsų ir e, mūsų šalies ir Sirijos pasienyje, Musul provincijoje, bet šių problemų sprendimui neužtenka vien karinių priemonių, reikia ir ekonominių, ir socialinių, ir politinių uh, priemonių, reikia socialinio susitaikymo. Kurdai yra pasirengę padėti Bagdadui kovoti su terorizmu visomis įmanomomis priemonėmis. Kaip kurdai galėtų veikti šiame regione? Mes norėtume, kad sienos tarp skirtingų valstybių mūsų regione būtų kaip Europoje, pavyzdžiui, tarp sienos, kaip sienos tarp Belgijos, Olandijos ir kitų ES valstybių. Mes norėtume sekti ES pavyzdžių, panaikinti sienas, kad visos regiono valstybės e, įsikvėptų ES pavyzdžių mūsų regionas turėtų nustoti vykdyti tą atskirties politiką, leisti asmenims laisvai judėti tarp valstybių. Nemanau, kad galime pakeisti sienų e, vietą karinėmis priemonėmis. Praeitis yra praeitis. Šiandien reikia siekti bendradarbiavimo. Kurdistanas bendradarbiauja su įvairiomis e, valstybėmis, reikia skatinti tą dialogą, taip pat ir kultūrinę prasme. Tokia būtų mano vizija apie kurdų vaidmenį visame regione. Apsisprendimo teisė, kurdų teisė e, į valstybę turėtų būti įgyvendinta ne naudojant jėgą ar smurtą, bet per dialogą. Ir manau, kad ateitis tą patvirtins ir mūsų norai, mūsų siekiai taps realybė. Buvo valstybių, kurios net negalėjo girdėti žodžio Kurdistanas. Kurdų teisės niekaip neken, nekenkia kitų teisėms. Bet neišspręsdami kurdų problemos neužtikrinsime stabilumo tose valstybėse, kuriuose, kuriuose yra kurdai. Klausėte, ką aš galvoju apie 30 e, balandžio vyksiančius rinkimus, kurdai dalyvaus tose rinkimuose, be jokios abejonės. Mes esame pateikę rinkimų sąrašą nepriklausomai rinkimų komisijai Manau, kad tie rinkimai ir nulems ateities politinį peizažą. dabar yra vieni alijansai, po rinkimų situacija gali keistis ir susiformuoti nauji alijansai. Kalbant apie naftą, Sakiau, kad mūsų ministras vyko į Bagdadą, nuolat vyksta dėrybos. Manau, kad rasime sprendimą primtiną pusėm. Mes labai lankščiai nusiteikę dėrybose elgtis, bet, kaip jau minėjau, pagal mūsų konstituciją, mūsų gamtos turtai priklauso visiems mūsų valstybės piliečiam. Kurdistane yra 10 tūkstančių krikščionių šeimų. Anksčiau buvo 10 tūkstančių krikščionių šeimų, dabar yra 27 tūkstančiai krikščionių šeimų. Krikščionis yra irgi Irako gyventojai. Ir nemanyčiau, kad jie visi turi išvažiuoti gyventi kitur. Jūs galite pasiūsti misiją, kad įsitikintumėt, kad uh, krikščionis gali nevaržomi gyventi Kurdistane. Mes jiem teikiame visą reikalingą pagalbą, siekiame, kad jie liktų Kurdistane, laukiant, kol situacija likusioje Irako teritorijos dalyje pagerės. Jei krikščionis, tos krikščioniškos šeimos norės likti Kurdistane, mes sudarysime jam tokias galimybės, neskatinsime jų palikti Kurdistaną. Galbūt ir jūs galėtumėt juos paskatinti likti šalyje. Tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Jei ką užmiršau paminėti, tai atleiskite. Man dėkoju uždėmesi. Dėkui, gerbiamas pirmininkė Barzani jūs aiškiai pasintėte signalą mūsų parlamente. Linkime jums ko didžiausios sėkmės jūsų sudėtingoje veikloje. Dėkui. Dėkui. Colleagues, let's uh, move on. Kolegos, uh, teškime darbo atvarkės svarstymą. Kitas klausimas yra pranešimas savo iniciatyva apie ES užsienio politiką pasaulyje, kuriame esame kultūrų ir religinių skirtumų. Pranešė yra Marieta Janako. Yra salėje ir dabar jai suteiksiu žodį. Prašau, Marieta. Ačiū, ponė pirmininkė. pranešimas savo iniciatyva yra rengiamas ir jame bandome pristatyti pozicijas, kurios yra priimtinas tiems, kurie domisi šis klausimais ištisus dešimtmečius, tai yra kultūros ir religinių veikėjų veikla yra bandoma apibrėžti atsižvelgiant į atitinkamas sutartis tarp valstybių, kurios yra pasirašomos prašyme atkreipiamas dėmesys į tarpusavio santykius tarp atskirų valstybių, kurios, kurie net jeigu ir draugiškai vystosi, vis tiek reikėtų jų kontekste kreipti dėmesį ir pabrėžti kultūrinių ir religinių veikėjų indėlį šios santykius. ES politika, nepaisant iki šiol dedamų ir dėtų pastangų išorės politikos rytė, turime ponios Ešton veiklą, ne prisidėjo prie to, kad būtų vykdoma bendra politika šioje srityje. Taip pat ir tose e, srityse, kuriuose valstybės narės laikosi bendrų vertybių ir pozicijų. Šiame pranešime pamėginau pateikti svarbiausių principų santrauką principų, kuriais turėtų remtis ES išorės politika, bent jau teoriškai, nes e, praktikoje dažnai yra kitaip. Kalbant apie ES vaidmenį jungtinių tautų, pasaulio saugumo tarybos kontekste ir kitų tarptautinių organizacijų veiklos kontekste, ES turėtų grįsti savo veiksmus solidarumo, sanglaudos ir pagarbos kitiems kontekste. Kaip šis pastangas vertina trečiosios šalis? Čia norėčiau atkreipti dėmesį į sritį, kurioje, kurioje buvo pateikta nemažai pakeitimų, turime dialogą su trečiosiamis šalimis, e, kultūros ir e, religinių skirtumų kontekste. Siūloma įsteigti atitinkamą instituciją, kuri būtų atsakinga už šios klausimus ir traukti jos, ją, dal, ją įvairių programų gyvendinimą, bendrabiaujant su įvairiais fondais, pavyzdžiui, Anos Lind fondu. Taip pat būtų galima skirti ir kitas veiklos rytis, e, kitas institucijas. E, viena iš jų veikia vienoje ir yra aktyvi švietimo srityje. Siekiame atstovauti, e, pripažinti ES pastangas visame pasaulyje. Taip pat turime siekime pripažinti socialinės žiniasklaidos įtaką ir vaidmenį. Pone pirmininkė, Prieš kelis metus buvo išleista civiliza, knyga Clash of Civilizations, e, civilizacijų susidarimas. Mes nenorėtume, kad e, tas konfliktas vyktų, Galime prisiminti, kad prieš 30 metų lankydami mokyklą tikrai nežinojome, neturėjome visos informacijos apie religinius skirtumus atskirose Afrikos valstybėse. Turiu atvirai pripažinti, kad negalėjau įsivaizduoti, kad islamas daro tokią didžiulę įtaką Afrikos valstybėms. Šiandien matome, kad kultūra ir religija remiasi atitinkamomis e, teorinėmis nuostatomis. Ir viena vertus kultūros e, vyksta tam tikri kultūriniai pokyčiai, tačiau religinių pokyčių nėra. Temos, kurios yra apibrėžiamos kaip dogmos, kur buvo laikomasi iš tiesų šimtmečius, nesikeičia ir dabar. Tačiau jeigu nėra pokyčių, tai nėra ir e, atvirumo, nėra jokio suartėjimo, jokio konstruktyvaus atskirų grupių ir šalių bendradarbiavimo. Tai daro neigiamą įtaką atitinkamoms tautoms, kuris kenčia nuo šių reiškinių ir tai galbūt galima apibūdinti kaip nusikalstamą veiklą. Ypač čia turiu pabrėžti moterų padėtį. <clears throat> Moterų padėtis e, tose visuomenėse ir šalise e, kurios formaliai yra demokratinės, yra tokių visuomenių ir bendruomenių, kuriuose nesilaikoma žmogaus ir moterų teisų. Jos yra pažeidžiamos. Manome, kad e, stabilių demokratinių santvarkų kūrimas, santvarkų, kuriuose būtų užtikrinamas piliečių teisės, yra geriausias būdas užtikrinti taiką ir demokratiją. Europos Sąjungos požiūrių E, demokratinių sistemų kūrimas e, yra naudingas tiek pačioms šalims, tiek, tiek ir pačios ES piliečiams. Todėl labai svarbu skirti tinkamą dėmesio šiam principui. Arabų pavasario įvykiai parodo, kad e, žmonės didelį dėmesį ir svarbą skiria demokratija žmogaus teisėms, tačiau kartais bandoma teikti, kad demokratija yra pritaikyta tiek vakarų civilizacijai ir Europai. Mes taip nemanome. Atsižvelgiant į kultūrinę ir religinę kai, kai kurių valstybių padėtį, bandoma teikti, kad e, jose neįmanoma kurti demokratijos, tačiau yra ir priešingų pavyzdžių Ir e, aš manau, kad prie šių pavyzdžių kūrimo smarkiai prisideda informacinės technologijos žinių visuomenė, nes pasitelkus šias technologijas žmonėms ir tautoms yra sudaromos galimybės e, gauti prieigą prie informacijos E, ir nesančių technologijų. Žmonės paprasčiausiai nežinotų, kas, kas vyksta už jų kaimo ribų, o dabar pasitelkę socialinę žiniasklaidą, internetą. Jie šią informaciją gauna, tačiau žinoma, šios technologijos leidžia turėti prieigą, užtikrinti prieigą ir prie <clears throat> žalingos informacijos, tačiau bendrai jų poveikis yra teigiamas. Taip pat labai svarbu užtikrinti mažumų teisės ir saviraiškos laisvę. <clears throat> Tokiu būdu galima įveikti tam tikrus kultūrinius ir religinius tarpusio skirtumus. Todėl Europos Sąjunga čia turėtų vadovautis UNESCO atitinkamomis gairėmis kitų kultūrinių organizacijų. Šiame kontekste reikia kalbėti apie kultūrinę diplomatiją. Ir ta užsienio politika, kuri buvo vykdoma dar prieš keliarius metus, dabar pasikeitė. Žinoma, bandoma apginti ekonominius interesus, tačiau taip pat kalba eina apie kitus elementus ir faktorius, kurie galėtų būti naudingi šioje srityje skirtingas religijas ir skirtingas kultūras propaguojančių ir išpažįstančių tautų tarpusio santykiai gali pasikeisti. Jungtinių tautų saugumo taryboje nepakankamai atsispindi e, visi šie aspektai jų įvairovė, taip pat kaip ir kitose tarptautinėse organizacijose Europos Sąjunga siekia diskutuoti su jungtinėmis tautomis, kad e, būtų randami e, įvairių klausimų susijusių su kultūrinės linijos skirtumais sprendimo būdai. Tačiau dažnai šiame kelyje susidurima su strateginio pobūdžio kliūtimis ir interesais nesiekiama. Tai yra kalba eina ne apie tai, kad negalima suderinti tam tikrų moralinių ir kultūrinių skirtumų tarpusavėje. Įgyvendinant e, išorės politikos strategijas, e, bandoma pasiremti tais tradiciniais kultūriniais skirtumais ir nieko nenorima daryti. Tokiu būdu bandoma pateisinti neveiklumas, leidžiama žudyti moteris Afrikos šalise. Jos yra verčiamos gyventi dar blogesnėmis sąlygomis e, nei gyvuliai. ES čia privalo imtis veiksmų, turi prisijimti savo atsakomybę tarptautiniu lygiu, nekalbant jau apie teroristų keliamą grėsmę. Kitos didžiausios grėsmės yra susijusios su griežtesniu ideologiniu nuostatų taikymu įvairių e, konfliktų ir prieš priešų skatinimas remiantis kultūrinėmis, religinėmis tradicijomis ir skirtumais. Europos Sąjunga privalo stebėti šios procesus ir pradėti nuo tokių šalių, kuriuose nėra visiškai įsigalėjęs ir įsiviešpatavęs fundamentalizmas įvairių religinių interpretacijų yra įvairiose sritise, tačiau tam, kad būtų galima vykdyti nuseklę ES išorės politiką, mes turime iškelti į viešumą e, įvairias problemas. Europos Sąjungoje būtina atsisakyti visų, man anksčiau minėtų, šioms nuostatoms ir aktyvėms prieštaraujančių įstatymų, būtina užtikrinti žiniasklaidos laisvę, nuomonės laisvę, Taip pat e, turėtume baigti su tokia praktika, kuomet ES kai kurie atstovai mano, kad e, žmogaus teisų pažeidimo politika gali būti teisinama tam tikromis šimtametėmis tradicijomis. Mes privalome dėti pastangas gindami e, tas vertybės, kuriamis tikime. First, to... Ačiū. Visų pirma, norėčiau teikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Dul... Liupčeva, prašau. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu balga... bulgarų kalbą. Pranešime bandama atspindėti ES išorės politikus pagrindinius principus kultūrinių ir religinių e, skirtybių kontekste. Manau, kad ponios Džianako ką tik pristatytas pranešimas leidžia susidaryti e, tinkamą nuomonę apie jos išdėstytą poziciją pranešime. E, E, pranešime minimi svarbiausi dokumentai, dokumentai susijęs su šia tema. Todėl kalbant apie šią apie šią sritį turime nepamiršti, kad visų pirma jis skirta humanitarinių vertybių uh, apsaugai. Tačiau mes neturėjome siekti sukurti naujos tarptautinės tvarkos. Turėtumėme akcentuoti įstatymo viršenybę, pagarbą mažumų teisėms, nes tai yra gero bendradarbiavimo pagrindas. turėtumėme kovoti su diskriminacija ir kitais neigiamais reiškiniais, kurie prieštarauja pagrindiniams vertybėms ir laisvėms. Skirtingose šalise egzistuoja skirtingas e, vertybinis pagrindas, tačiau svarbiausia yra laikytis demokratiško požiūrio, kad Ir ypač svarbu pozityviai vertinti trečiasias šalis, kurios yra šiek tiek kitokios. Deja, dėl, dėl skirtingų religinių ar kultūrų aspektų susidurėme su kitokiu požiūriu, nei tas, prie kurio esame pripratę Europos Sąjungoje ir priimti kitokį požiūrį kartais būna sunku. Manau, kad mes turime sutelkti dėmesį į pamatinius dalykus, į tuos esminius dalykus, kurių Europos Sąjunga negali toleruoti ar jiems pritarti. Norėčiau akcentuoti, kad kultūra turėtų kultūriniai aspektai turėtų būti svarbesni politinių sprendimų prieimime. Ir jei mes dėtumėme pastangas, mm, šią kryptimį manau, kad mes pasiektume daugiau sėkmės. Matome tai visur pasaulyje. Tai yra skirtumai egzistuoja. ES turėtų nebandyti eksportuoti savo vertybės, bet bandyti sukurti palankų klimatą tolerantiškiams, pakantumų grindžiamiems santykiams su visais mūsų partneriais ir trečiosiomis šalimis. Ir per pakeitimus, manau, mes prisidėsime prie šio pranešimo geresnės kokybės, kad jis at, labiau atitiktų ES užsienio politiką ir kad tai būtų mūsų e, bendro požiūrio sudėtinėme dalimi. Pone Nikolai, šis pranešimas skirtas ne civilizacijų e, konfliktui, bet kultūrų ir religijų įvairoviai pasaulyje. Ir šią prasme šis uh, pranešimas yra tikrai aktualus, mums reikia mm, siekti jį subalansuoti, nes kitu atveju pasirodys, kad mes kitus vertiname iš aukšto ir, ir, e, ir kad viskas sprendžia religiniai ir kultūriniai skirtumai. Todėl aš vengčiau radikalių pasiūlymų dėl pakeitimų šiam pranešimui. Uh, šio pranešimo tikslas ne kova su fundamentalizmu. Jo siekis yra užsimti tolerancijos sklaida. Tai yra pagrindinė ES vertybė bei eksportuoti šią vertybę. Turime pripažinti, kad pasaulyje, kuris yra toks nevienalypis, egzistuoja įvairiausių kultūrų, religijų ir, ir, ir požiūrių Nemanau, kad reiktų kokią nors religiją akcentuoti kaip keliančią ypatingą grėsmę. Būtent dėl aš kalbėjau apie fundamentalizmą. Ir manau, kad šio e, pranešimo tikslas yra atskleisti, kad mūsų užsienio politikos svarbiausias vaidmuo yra tolerancijos sklaida tarptautinėme bendradarbiavime. Iš juridinio požiūrio taško vertinant, mes turėtumėme apie viską kalbėti jungtinių tautų konvencijų pagrindu. Jei kalbame apie trečiasias šalis, tai tos trečiasios šalis yra, e, taut, yra pasirašusios daugumą jungtinių tautų konvencijas susijusias su civilinėmis ir pili, su pilietinėmis ir politinėmis teisėmis. Ir tas skyrius šio, šiai temai skirtas skyrius tikrai gali būti patobulintas ir todėl mes manome, kad Europos Sąjunga turėtų būti tikrai tolerantiška ir atvira e, bendradarbiavimo politikos kontekste. Parengta daug pakeitimų, bet aš raginčiau kolegas siekti kiek įmanoma labiau subalansuoto pranešimo šią temą. Nes mes galime sukelti pagrindą kalboms apie mūsų savotišką viršinybę, bet, tai- bet manau, kad praneš, šis pranešimas apspręs mūsų reputaciją, galimybę pasitikėti mumis. Toliau ponas Peterlė. Ačiū pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi, kad kolegė, mūsų kolegė Dženako nusprendė parengti pranešimą tokią svarbę temą, kuri nusipelno mūsų dėmesio. Aš pats esu dirbęs Centrinėje Azijoje ir žinau, kad tie klausimai gali būti labai labai svarbus. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad e, e, europietiškas požiūris į skirtumus, religinius skirtumus yra ypač sveikintinas ir pageidaujamas. mūsų komitete rengiami įvairiausi susitikimai. Dabar kalbame apie religinę laisvę, diskutuojame apie išpolius prieš krikščionis. Manau, kad e, tai turėtų būti ES užsienio politikos identiteto dalimi religijos neturėtų būti traktuojamos ideologinių pagrindų kaip praeitie. Tai jos turėtų būti suvokiamos kaip e, e tam, tam tikrą tapatybę, e, individualią tapatybę turinti grupė. Aš palaikau pranešėjos siūlymą siekti vienodos e, sanglaudžios politikos daugia kultūrinėme, tarp religinėme dialoge mes neturėtumėme kelti problemų, bet turėtumėme e, imti strateginių priemonių. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad turėtumėme daugiau e, atsargiau primesti politinės etiketės religinėms bendruomenėms tuo būna suinteresuoti politikai, tačiau tuo nes, nesuinteresuotos grupės, kur, kurios vadinamos fundamentalistinėmis ar teroristinėmis. Dabar žodis poniai Janaku. Užbaigti diskusijas. Dėkui, ponė pirmininkė. Šis pranešimas nedaro jokių nuorodų į kokius nors konkrečius regionus. Mes kalbame apie kultūrinį ir religinį dialogą ir niekam nemojuojame pirštu. Europos Sąjunga dažnai atsiduria ties nesusikalbėjimo sieną. Galbūt sakysite, kad kiekvienas turi elgtis kaip tinkamas, bet tada nenorėkime, kad ES gintų žmogaus teisės. Susitarimas su Kanada. Ne vieną mėnesį svarstėme žmogaus teisių nuostatas. Kanados atstovai sakė mums, kad Kanada žmogaus teisės gina labiau negu ES ir dėl to nesutiks su tuo, kad nuostatos dėl žmogaus teisų užtikrinimo būtų trauktos į sutartį. Tas pats liestų ir šį pranešimą. Jei nėra problemų, tai nėra ir pranešimo, jis nereikalingas. Jei visos e, religijos, uh, bendradarbiautų, gerbtų žmogaus teisės, tai nereiktų ir tokio pranešimo. Bet taip nėra, dėl to ir yra šis pranešimas. Aš labai puikiai atsimenu, praėjusio amžiaus 90-metėje dalyvavau AKR veikloje. Afrikos valstybių atstovai visi buvo vyrai norint ir jie e, atsivežė tris moteris ministrės, kurios buvo paskirtos prieš keletą dienų ir kai e, grįžo namo iš konferencijos buvo atleistos. Čia negalime sakyti, kad moterų teisės yra gerbiamos. taip nėra, dėl to reikalingas ir šis pranešimas. 10 vasario bus dar vienos diskusijos šią temą. 11 vasario FED komitete balsuosime dėl šio pranešimo ir tikimės, kad dėl jo bus balsuojama e, kovo plenarinėje sesijoje. E, pakeitimų paskutinė pateikimo data yra 23 sausio ir norėčiau, kad į šį pranešimą nežiūrėtume negatyviai. Mes šiame pranešime nesakome, kad viena ar kita religija yra bloga, mes gerbėme visas religijas, bet jei remiamasi religija, siekiant įtvirtinti totalitarinį ir autoritarinį režimą, tai to negalime uh, nematyti. Dėkui. Taigi pakeitimų paskutinė data 23 sausio vidurdienis. Dėkoju. Ir dabar einame prie mūsų uždaro posėdžio. Norėčiau paprašyti visiems, kas negali dalyvauti šiame uždarame posėdėje, išeiti iš salės. Nes toliau vyks uždaros diskusijos.